Mėly kolegos, pradėsime posėdį. Taip pat ir dėl to, kad vėliau pas mus apsilankys komisijos narys Kanieti. Pradėsime nuo pirmojo darbo atvarkės klausimo. Darbo atvarkės tvirtinimas, jeigu niekas neprieštarauja, darbo atvarkę laikome patvirtintą be pakeitimų. Pirmininko pranešimai. Šiandienį pranešimai yra susiję su tuo, kad posėdis verčiamas į 16 kalbų. Na ir posėdžio galima klausytis ir elektroniniu, ir internetu. Dabar trečias darbo atvarkės klausimas - civilinės teisės taisyklės dėl robotikos. Pirmiausia, pasisakys mūsų, pasisakys mūsų nuomonės referentas ponas Busoj. Ir mes dabar aptarsime jo nuomonės projektą. Prašau, ponia Busoj. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami kolegos, matome vis daugiau automatizuotų sistemų kasdienėme gyvenime nuo kavos aparato, kuris gali būti užprogramuojamas pagaminti kavą ryte. Ir taip pat tam tikra sistema, kuri padeda vairuoti automobilį arba pažangių namų sistemos. Tai leidžia greitai, tokios sistemos labai greitai plinta pasaulyje ir prieiga prie technologijų atnešė daug naudos, įskaitant ir tai, kad geresnis, geresni moksliniai tyrimai vyksta ir geresnė gyvenimo kokybė, gyvenimo trukmė auga. Taigi tai yra vienas, senėjimas yra vienas didžiausių iššūkių Europos visuomeniai. Iki 25 metų daugiau nei 20 procentų europiečių daug, bus 65 ar vyresni. Ypatingai matome, kad vis daugiau yra 80 mečių ar vyresnių asmenų. Robotika suteiks daug pranašumų kadangi sveikatos priežiūros sistema turės būti pritaikyta prie senėjimo proceso ir pagyvenusių žmonių rūpyba turės būti atitinkamai atliekama tam, kad ji būtų tvari finansinė prasme ir lengvai prieinama. Taigi aš rengiu dabar ponios Delvo pranešimui nuomonę ir kalbu apie tai, kad mediciniai robotai ir rūpybos robotai turi būti atskiriami, taip pat klinikiniai bandymai, etika, sauga ir aplinkosauginis poveikis yra aptariami mano nuomonė, ypatingai kalbant apie efektyvų energijos naudojimą. Taip pat aš savo nuomonėje kalbu apie kiber fizikinės sistemas, robotus kaip kiberfizikinės sistemas Šios sistemos susijusios su dideliais lūkesčiais ir aš sutinku, kad potencialas čia yra labai didžiulis mūsų gyvenamų laikotarpių. Taip pat turime suprasti, kad šių naujų technologijų poveikis sunkiai yra prognozuojamas ir sėkmingai tai galima integruoti tik tais atvejais, jeigu visuomenė gali prisitaikyti prie naujų būdų, kaip elgtis su technologija. Geresnė diagnozė, geresnis gydimas, geresnė rūpyba, reabilitavimo variantai leidžia kur kas e, tikslesnius priimti medicininius sprendimus ir greičiau atsigauna pacientai tokiu būdu. E, tai gali kompensuoti tai, kad trūksta medicinos priežiūros specialistų. Mediciniai robotiniai prietaisai toliau evoliucionuoja ir bus e, jie vis brangesni ir labiau paplitę ir tai gali būti, jie gali būti naudojami ir operacijose, medicinėse operacijose. Tokie elektroniniai sveikatos prietaisai, taip pat kitos sistemos profesionaliems darbuotojams apmokyti, valymo, hygienos technologijos gali pagerinti visuomenės sveikatos priežiūros sistemą. Taip pat robotai galės atlikti diagnozę, siūlyti gydimo variantus ir uh, gan greitai holografinės technologijos bus naudojamos ir panašiai. Mūsų socialinės sistemos negali labai greitai reaguoti į technologijų raidą ir sveikatos priežiūros sistemos dar lėčiau reaguoja. Taigi tokie išradimai veikia visą civilizaciją, kaip žinia, ir labai svarbu įvertinti technologiją ir įvertinti moralinius ir etinius padarinius plėtojant naujas technologijas kad žmonės pasitikėtų naujomis sistemomis, privalome pasirūpinti tuo, kad jos būtų saugios ir kad pacientai, pacientų gydytojų santykiai būtų išsaugomi, kalbant apie diagnozę, gydimą ir panašiai. Mokslininkai vis labiau įsitikinę, kad visuomenė, kaip visuomenė vertins tokias technologijas, priklausys nuo to, ar tie, tie prietaisai galės būti programuojami taip, kad būtų užtikrinamas visapusiškas saugumas, būtų laikomasi socialinių normų ir užtikrinamas pasitikėjimas. Medicinių robotų sauga yra būtina sąlyga, norint juos įvesti į visuomenės sveikatos priežiūros sektorių. Medicinių robotų ir rūpybos e, ir priežiūros prietaisų saugumas turi būti vertinimas. Kalbant apie etiką, aš manau, kad turime pirmiausia pagalbėti apie riziką susijusią su pacientais, kurie yra pažeidžiamiausi ir kurie gali išvystyti emocinį ryšį su robotais. Taip pat labai svarbu, kad pacientų ir gydytojų santykiai būtų išsaugoti. Taigi tai yra tie klausimai, apie kuriuos kviečiu pamastyti ir kolegas, ir aš laukiu jų pasisakymų ir pakeitimų. Mums reikia pažangos, kad išsiaiškintumėme, kas aktualu, kalbant apie dirbtinį intelektą, ir kad būtų atsižvelgta į tam tikras normas ir standartus. Taip pat aš norėčiau pakviesti šešėlius pranešėjus į pirmąjį susitikimą, kuris yra, įvyks spalio ketvirtąją dieną. Mes ten aptarsime potencialius kompromisus ir pakeitimai visomis kalbomis bus pateikiami tik tai kitos savaitės pabaigoje. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Dabar pasisakys šešėliniai pranešėjai. Pirmiausia, ponia Džentilė. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad ši tema yra labai svarbi. Ir jeigu turėsime ateities svarstyti šią, šį klausimą, Aišku, tai atvers naujas erdves moksliniams tyrimams šių technologijų srityje, ypatingai kalbant apie visuomenės sveikatos priežiūros sektorių. Likščiolinė patirtis yra gan pozityvi. Ir kalbu apie išskirtinius rezultatus, kurių jau pasiekėme, pavyzdžiui, atliekant operacijas, chirurginės operacijas, taip naudojant uh, robotus, tai pavyzdžiui, prostatos vėžio operacijų metu sėkmingai buvo, yra naudojami tokie robotai. Taigi turime ir toliau apie tai mąstyti, galvoti, tačiau atsižvelgiant į tam tikrus elementus, kuriuos įvardijo kolega. Ir aišku, turime nepamiršti santykio tarp ligonio ir asmens, kuris rūpinasi juo, ne tik rūpinasi juo kaip ligoniu, bet kuris rūpinasi tuo asmeniu, kuris išgyvena sveikatos e, problemas. Ir aišku, mes e, prisidėsime prie šių diskusijų. Ir taip pat akcentuosime vieną labai svarbų dalyką, kaip naujosios technologijos ir tas dirbtinis intelektas gali padėti gydyti tam tikras lygas, pagerinti gyvenimo kokybę, siekiant vis geresnių rezultatų. Ir ypatingai susitelkiant ties medicinės rytimi ir chirurginėmis operacijomis. Dar vienas dalykas, kurį būtų galima pasakyti, kalbant apie robotiką ir kurį galima būtų įtraukti į nuomonę, yra tai, kad e, rūpyba ir rūpinimasis e, pagyvenusiais asmenimis, tais, kurie negali patys savimi pasirūpinti, mums atrodo, kad reiktų pagalvoti ir apie galbūt kokią tai kitą pranešimą apie santykius tarp žmonių ir robotų. Ir mes Italijoje nemažai esame sukaupę patirtį šioje, šioje srityje ir naudojame robotus gydant tam tikras lygas. Pavyzdžiui, vaikai, kurie sarga autizmu, turi autizmo sindromą, kad jais yra rūpinamasi pasitelkiant tokias technologijas, tokius robotus. Taigi visą tai reikia sutvarkyti taip, kad būtų skatinami moksliniai tyrimai ieškant naujųjų technologijų, bet taip pat, kad nebūtų pamirštamas ir žmonių vaidmuo, žmonių, kurie buvo apmokyti, kurie yra specialistai teikiant paramą ir rūpinantis tokiais uh, žmonėmis. Turime ypatingai nepamiršti mokymų, ko galima aukštesnio lygmens mokymų. Panas Limovič. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad parengė nuomonės projektą. Aš manau, kad tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui. Ir nesiveldamas į nereikalingas diskusijas, norėčiau tik kelis dalykus pasakyti iš liberalų perspektyvos. Teisingai yra pažymėti kiberfizikinių sistemų etiniai elementai. Tokios sistemos gali būti naudojamos e, rūpin, rūpinantis neįgaliaisiais. Tai yra auganti rinka, rinka, kur atsiranda vis daugiau mokslinių tyrimų, kurie absoliučiai keičia mūsų visuomenę, mūsų mąstymą, tai kaip mes suprantame visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, mediko profesiją, taip pat keičia žemės ūkį, infrastruktūrą, transportą ir panašiai kaip ir visos augančios, kitos augančios rinkos. Liberalusis požiūris čia būtų tinkamiausias, kadangi čia pasitelkiama ir atsargumo principas. Ir Hans Junas, Vokietijos filosofas, kalbėjo apie imperatyvinę atsakomybę, o tai reiškia, kad mūsų uždavinys yra pasirūpinti, kad tokios kibernetinės sistemos ne, neigiamai ne, neveiktų mūsų visuomenės ir mūsų aplinkos. Ir čia, aišku, reiks atlikti daug tyrimų. Pagrindinis klausimas visuomet išliks štai koks, kaip pasirūpinti, kad, pavyzdžiui, sens, sensoriniai robotai besirūpinantis neįgaliaisiais ar pagyvenusiais, kad jie visuomet veiktų pagal principus, kurie yra svarbiausia mūsų visuomenėje. Tai, tai yra tie principai, kurie susiję yra su, su pagrindinėmis teisėmis, teisėmis į nepriklausomumą, privatumą, uh, informaciją, duomenų apsaugą, asmens integralumą, vientisumą. Tai yra sudėtingi, įdomus ir labai intriguojantis klausimai, kuriuos teks spręsti. Tačiau atsargumas neturėtų užgošti pažangos įvairiose gyvenimo srityse. Paminėsiu kelią žemės ūkis. Tokios sistemos leistų pozityviai prisidėti prie aplinkosaugos, mažinant mechanizmų kiekį ir dydį, mažinant trašų naudojimą ir vandens naudojimą. Tokios sistemos leistų tikslinę, žem, tiksliniu žemės ūkio užsiimti ir kur kas veiksmingiau naudoti išteklius. Tokios sistemos taip pat leistų užtikrinti didžiulę naudą aplinkai, kadangi energijos vartotojai galėtų stebėti, kiek energijos jie suvartoja ir taip pat būtų galima jiems suprasti, kad ir energijos ir vartojimas, ir gaminimas gali būti susijęs su vienu tinklu. Taip pat būtų galima užkirsti kelią lygoms ir prevencijai. Tokios sistemos taip pat sukurtų daug didelių įgūdžių reikalaujančių darbo vietų Europoje. Ir tai labai reikalinga šiandienėje Europoje. Taigi, kad galėtumėme išlikti ir optimistai, ir išvalgus, daug, daug daugiau darbo reiktų nuveikti šioje srityje. Mes remiame inovacijas, mokslinius tyrimus, plėtrą ir turime pasirūpinti, kad tokios sistemos atneštų pokyčių visiems priečiams Europoje. Dėkoju. Now... Labai ačiū dabar ponas Pedičinė. Ačiū pirmininkė. galime pritarti pranešėjai busoj, ypač jo mintims apie tai, kad naujos technologijos pagerins padėti sveikatos apsaugos srityje, e, naudojant įvairias e, robotų, e, robotikos sistemas, e, pagerins pacientų priežiūrą, jos veiksmingumą, padės e, užkirsti kelią paskatins lygų prevenciją, taip pat galima naudoti šias sistemas vyresnio amžiaus žmonių slaugai ir priežiūrai. Turime nustatyti sertifikavimo sistemą tam, kad šios technologijos būtų saugios ir pritaikyti būtinas priemonės siekiant e, užtikrinti nekenksmingumą aplinkai. Šias rytyje taip pat įvairios robotikos sistemos gali atnešti daug naudos. Taip pat reikia nepamiršti įvairių etikos aspektų, kurie buvo minėti. Aš norėčiau daugiausiai kalbėti apie sveikatos priežiūros paslaugas. Šiuo metu robotai, e, juos naudojant, e, gali sukelti žalą, tačiau neaišku, kas už tą žalą yra atsakingas. Taigi mes turėtume šiam klausimui skirti daugiau dėmesio. Svarbu nustatyti objektyvę atsakomybę, taip pat kaip yra dabar, taip pat ir naudojant robotų sistemas. atsižvelgiant taip pat ir įvairius e, etikos aspektus, pasikonsultuojant, e, konsultuojantis su etikos specialistais, e, kadangi sveikatos priežiūros srityje šie aspektai yra daug svarbesni nei kitur, kalbant apie žalos atlyginimą, savams suprantama, kiekvieno prietaiso naudojimas turi būti filmuojamas, atliekami garso įrašai, taip kaip yra, pavyzdžiui, skrydžio metu ir tokiu būdu būtų užtikrinta objektyvi atsakomybė. Reikia taip pat sukurti, įsteigti atitinkamą Europos žalos atlygimo fondą šioje srityje. Pone Donanu, ačiū, pone pirmininkė, pone pranešėjo, kadangi esu šešėlinė pranešėja, jeigu leisite, norėčiau išsakyti keletą pastabų dėl jūsų labai rimtai atlikto darbo šią temą gyvenimo trukmės ilgėjimas, kurį minite, neturėtų būti laikomas e, pažangos veiksniu, jeigu e, jis neis ranko rankon su e, sveikatos priežiūros gerinimu. Kalbant apie įvairias tinklinės informatikos priemonės, robotiką ir Kitus dalykus, kuriuos mes aptarėme, reikia paminėti, kad sveikatos priežos sektorėje tokių sistemų jau yra taikoma nemažai, taigi čia neturime kalbėti apie kažkokius naujus dalykus, reikia jau dabar užtikrinti ir kontroliuoti, kad šios naujovės būtų taikomos saugiai kokybiškai ir suteiktų kokybiškas slaugos ir sveikatos priežiūros paslaugas. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į grėsmės, į kurias atkreipia dėmesį medikai ir paramedikai. Ypač turint omenyje, kad naudojant robotikos sistemas, medicinos specialistai e, negali atitinkamai kaupti patirties arba netgi e, tą patirtį praranda. Taigi reikia užtikrinti, kad e, šios taikomos sistemos nepakeistų žmonių dirbančių iš sveikatos priežiūros e, srityje. Todėl manau, kad e, prašymo tekste būtina įtraukti nuostatą apie tai, kad būtina teikiančias e, paslaugas sveikatos priežiūros nuolat išlaikyti žmogin, žmogiškai kontaktą tam, kad ligoniai ir paslaugas slaugos priežiūro gaunantis asmenys nebūtų dar labiau izoliuojami. Taip pat reikia tarptautiniu, tarp, tarptautiniu mastu nustatyti galbūt e, tarptautinės veikatos organizacijos kontekste atitinkamas taisyklės, pagal kurias tarptautiniu mastu būtų tokių sistemų taikymas ir naudojimas kontroliuojamas ir prižiūrimas. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Dabar steiksiu žodį komisijos atstovams. Thank you. Komisijos atstovai nenori kalbėti, taigi prieš baigiant diskusijas dar e, su. Dar stiksiu žodį pranešėjui apibendrinti diskusiją. Ačiū pirmininkai, žinau, kad mūsų laukia svarbus susitikimas su komisijos nariu. Noriu padėkoti visiems kolegoms, šešėlėms, pranešėjams, pareiškusiems savo atvirą nuomonę ir vertinimą mano parengtos nuomonės. Visiškai pritariu jų išsakytoms pastaboms ir susirūpinimui, taip pat ir ponios Džentylė, dėl to, kad galime pastebėti tikrai daug teigiamų dalykų susijusių su, su šių technologijų naudojimu ne tik prostatos vėžio gydyti ir kitoms lygoms, apie kurias ponė Džentilė minėjo, tačiau taip pat ir kitose sveikatos priežiūros rytise robotai yra labai naudingi, norėčiau pabrėžti jų naudingumą, pavyzdžiui, atliekant chirurginės operacijas. Taip pat pritariu minčiai apie tai, kad būtina suderinti tarpusą veiksmingumą ir apdairumą Ponas Selimovič apie tai kalbėjo ir aš savo nuomonėje taip pat pabrėžiu, kad mes turėtume labai apdairiai naudoti šias sistemas, ypač turint omenyje saugą bei etikos aspektus. Manau, kad e, pakeitimų pasiūlymai gali pagerinti šią nuomonę, jos nuostatas ir sustikimai su šešėliniais pranešėjais, kurie vyks spalio mėnesį, leis mums pasiekti gerą rezultatą. Ir mes sugebėsime pabrėžti, kad e, sveikatos priežiūros rytyje robotų technologijų naudojimas yra naudingas ir robotai gali padėti pažeidžiamiams asmenims, vaikams, padėti gydytojams atlikti tikslesnės uh, operacijas, tačiau uh, kartu būtina užtikrinti ir atitinkamą teisinę apsaugą pacientų uh, bei visų žmonių, taigi šioje srityje reikia imtis veiksmų. Ačiū. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi Rugsėjo 15 dieną 12 val. balsuosime komitete spalio 12 dieną, o Teisės reikalų komitete balsavimas vyks lapkričio 29 dieną. Dabar skelbsime kelių minučių pertrauką, e, belaukdami, kol atvyks komisijos narys. Ir po to pradėsime svarstyti kitą darbo atvarkės klausimą. Ačiū. Dear colleagues, we can uh, start our meeting. Taip, taip. Kolegos, tęsame darbą. Mūsų darbo tvarkėje numatytas keitimasis nuomonėmis su komisijos nariu Migeliu Arijas Kanietė. Jis yra atsakingas už klimato kaitą ir energetiką, kaip žinote, Liepos 20 dieną komisija priėmė priemonių paketą Tomis priemonėmis siekiama pereiti prie mažai iš metalų generuojančios ekonomikos. Buvo paskelbti du komunikatai. Vienas dėl um, mažų išlakų judumo, kitas dėl Europos pereimo prie mažų iš metalų kiekio ekonomikos. Ir šiandieną pas mus atvyko gerbiamas komisijos narys, kad plačiau paaiškintų komisijos siūlymo idėjas. O aš taip pat dar noriu pabrėžti, kaip svarbu yra atkreipti dėmesį į Paryžiaus susitarimo ratifikavimą. Tai bus be abejo vienas svarbesnių mūsų darbo tvarkės punktų artimiausių metų. Ir mes be abejo komitete dar taip pat nagrinėsime šį klausimą. Dabar steikiame žodį komisijos nariai, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Man tikrai didžiulė garbė šiandieną lankytis čia ir aptarti su jumis komisijos Liepos 20 dienos pasiūlymą dėl mažų išmetalų kiekio ekonomikos. Tas pasiūlymas jau įgavo pagreitį po to, kai buvo sudaryta darbotvarkė dėl 2030 metų darnios, darnaus vystimosi tikslų. Ir kaip žinote, komisijos e, vienas svarbiausių prioritetų yra būtent ši sritis. Šiuo metu 26 jau e, sustarimo šalis, įskaitant JAV ir Kinija, jos 29 procentus visų e, išlakų generuoja, jau ratifikavo sustarimą 49 šalis, kurios 59 57 procentus emisijų generuoja, ketina, numat... ketina užbaigti šias procedūras iki 2016 metų. Ir artėjant e, New York'e vyksiančiai klimato savaitėjai, jau kaip tik tikimės, kad ir dar daugiau šalių galės pateikti ratifikacijos proceso rezultatus. Ir tam pačiam kontekste norėčiau pabrėžti ir, ir parlamento vaidmenį ir nuolatinį pasirežimą siekti Paryžiaus sustarimo ratifikavimo. Tad būtų tikrai džiugu, jeigu būtų pasiūstas toks svarbus politinis signalas, jeigu būtų nubalsuota atitinkamai jūsų komitete. Labai aišku ir savame suprantama tai, kad ratifikavimas e, susitarimo padidina jo reikšmę ir leidžia jį gyvendinti. Bet taip pat e, reikia ir su nacionaliniu parlamentu nariais susisiekti ir raginti 28 valstybės narės ir jų vyriausybės, jų parlamentus ratifikuoti šį susitarimą. Todėl raginu ir pats tarybą, jos narės e, kiek įmanoma pagreitinti šios procesus, kadangi su nemažai iššūkių susidurėme. Iš tiesų, kas yra svarbu, yra visapusiškas sustarimo įgyvendinimas. Liepos 20 dieną, kaip tik to tikslu, komisija ir pateikė savo siūlymus dėl mažai dvideginio išmetančios ekonomikos ir iki 2030 metų numatytus tikslus ketiname pritaikyti įvairiausiams sektoriams, kaip transportas, žemės ūkis, miškininkystė ir taip toliau panašiai. Mes tik taip galėsime įgyvendinti savo pažadus ir juos tesėti kokios trys pagrindinės yra politikos formavimo kryptis. Pirmiausia, nacionaliniai pareigojimo pobūdžio tikslai, kurie būtų lankstus, mm, bet taip pat ir teisingai. Dar nuo 2014 metų spalio esame išsikėlę tikslus dėl 40 procentų išlakų mažinimo. Tai yra ambicingas, bet realistiškas tikslas. Ir 2030 metų tikslai valstybėms narėms yra paremti atsižvelgiant ir jų BVP vienam gyventojui sukūriama. Nes yra skirstoma ir pagal e, didesnės, ir pagal mažesnės valstybių narių pajamas ir atitinkamai yra vertinamas jų pastangos. Jeigu BVP generuojamas vienam asmeniu yra didesnis negu vidutinis, atitinkamai yra pritaikomi ir valstybei nariai keliami tikslai. Norime, kad e, tikslų būtų siekiama su kuo mažesnėmis sąnaudomis ir išlaikant e, viziją dėl ambicingų tikslų siekimų. Norime, kad e, būtų galima bendrai, bendrame kontekste vertinti išlakų mažinimą ir bendradarbiauti, pavyzdžiui, su tomis šalimis labiau, kuriuose mažesnėmis sąnaudomis galima mažinti iš metalų kiekį. Ir taip ketiname siekti, kad būtų gyvendinti privalomo pobūdžio tikslai. Be abejo, sąnaudų vertinimas reiškia, kad gali kilti kai kurių iššūkių valstybėms narėms, bet tuo tikslu kaip tik buvo irgi peržiūrėta ETS sistema, prekybos taršos leidimai sistema, ten numatytos viršutinės ribės, ribos, kad nebū, nesumažėtų paskatos, pavyzdžiui, modernizuoti pastatus, e, transporto sektorių ir kitas rytis. Taip pat kalbame ir apie mm, vadinamą LULUK stebėsena, dėl žemės ūkio paskirties plotų ir miškininkystės plotų žymamų Europos Sąjungoje. Ir čia susiję yra su keli elementai mūsų pasiūlymo. Apskritai valstybės narės turi užtikrinti, kad emisijos mažės stabiliai, nepakenkiant pačiam sektoriui, taip pat, kad bus siekiama didžiausias įmanomos naudos. Bus kol kas kritikuojame tai, kad bio masės nei, neužtektinai vertinta pasiūlyme. Ir taip pat laikui bėgant formuluosime ir naujas taisyklės. Kol kas pradedame nuo kelių pačių pagrindinių. Miškininkystė ir žemės ūkis be abejo taip pat gali prisidėti prie tikslų siekimo ir reikia tai atitinkamai įvertinti, bet to mm, neturi būti ribojama prieiga prie atitinkamo pobūdžio kreditų pagal mūsų sukurtą sistemą. Norime, kad e, CO2 išlakų būtų kiek įmanoma mažiau, kad prie to proceso prisidėtų ir ūkininkai, ir miškininkystės sektoriaus atstovai. Na, o dabar dar pereisiu ir prie judumo sektoriaus. Judumos ryties transporto sektorius čia e, vaidina labai svarbu vaidmenį ir pereimas prie mažai išlakų generuojančio transporto sektorius leis e, mums e, patiems atsispirti ir siekti ambicingų tikslų. Komisija kitais metais ketina peržiūrėti CO2 išlakų standartus automobiliams, taip lengviesiams ir komerciniams automobiliams. Be to, Komisija ketina paspartinti darbus susijusius su CO2 emisijų standartais. Kas svoriams automobiliams tiek. Dabar EPP frakcijos atstovas pirmiausia pasisakys ponas Lyze. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, dėkoju už jūsų pasisakymą, už jūsų pademonstruotą ryštą. Dar kartą norėčiau pabrėžti tai, ką sakė Džamanės Lavija ir kiti dėl Paryžiaus susitarimo. Iš tiesų, apmaudu, kad ES šitaip dėlse, vėluoja. Tikėjomės, kad jau ir per šį plenarinį posėdį galėsime skelbti proceso ratifikavimą susitarimo ratifikavimą, ką padarė jau ir Kinija, ir JAV. Tačiau matome, kad to nepavyks padaryti panašu. Darbų tvarkaraštis labai intensyvus ir taryboje nepasistumėta per nelik į priekį, taigi gali būti, kad ratifikavimas apskritai pakips ant plauko. Kandidatas Trumpas JAV, tikiuosi, kad nelaimės, bet visgi e, netgi jau kalba apie tai, kad e, mėgins e, tos procesus atšaukti, visą ratifikavimo procesą atšaukti. Manykime, kad tai neįvyks. Turiu pasakyti, kad asmeniškai kiek nuliūdau pamatęs, jog bendrų pastangų ar veiksmų srityje uh, tikslai netokie ambicingi, kaip kad mes esame pripratę. Ir LULUCF kreditų įvertinimas neįtrauktas į sistemą, juos nėra atsižvelgiama ir norėtųsi, kad būtų paaiškinta, kodėl valstybės narės gali juos atsižvelgti, o įmonės ne. ir ypač galvojant apie pramonės sritis, kur tų išlakų yra daugiau, reiktų labiau pagalvoti ir, ir tam sektoriams pagelbėti. Galima galvoti apie tam tikrą pakopų sistemą, žingsnis po žingsnio ir, ir iš tiesų šiek tiek padėti tiems sektoriams, kuriems, kurie sunaudoja daug energijos. Toliau dar Kita svarbi mintis, tikriausiai atspėsite, kad kalbėsiu apie aviaciją. ICAO per artimiausias keletą dienų priims kai kurios svarbius sprendimus ir mes parlamento komitete jau kalbėjome apie tai, kad e, esam nusivylę pateiktais pasiūlymais. Tikiuosi, kad jūs, gerbiamas komisijos nary, su komisijos atstovais aiškiai Mm, leisite suprasti, leisite suprasti, kad tai nereiškia, jog mes atsisakysime savo taršos leidimų, prekybos taršos leidimą sistemą, sistemos, nes norime, kad viskas vyktų sažiningai, turint galvoje ir kitus transporto sektorius. Ačiū. Dėkoju. Pone Daly. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju komisijos nariu Kanietiai, štai kad atvyko šiandieną ir keičiasi su mumis nuomonėmis, su mumis nuomonėmis apie šios pasiūlymus. Aš, Sanamkratų vardu, daugiausia pakalbėsiu apie dalymosi pastangomis reglamentą. Mes manome, kad tas reglamentas galėtų būti stipresnis nei dabartinis ir norime pozityvų dalyką pabrėžti. Tačiau vis tiek yra dar sričių, kur galėtume pasiekti geresnių rezultatų ir mes e, komitetas norėtumėme pagerinti tas sritis. Yra keli mums rūpimi dalykai, kuriuos norėtumėme spręsti. Pirmiausia, tai yra atspirties taškas, būtent nuo kada matuojamos emisijos. Dabartinis pasiūlymas, pasiūlyme teigiama, teigiama kad tai yra 16, 17 ir 18 metų emisijų vidurkis. Tačiau mes manome, kad tokiu būdu susiklostys tokia situacija, kai valstybės narės, kurios neturi nėra skatinamos mažinti emisijas tarp 18 ir 20 metų. Ir taip pat galiausiai susiklostys tokia situacija, kad tos valstybės narės, kurios nepasieks 20 metų tikslų, joms bus taikomi griežtesni reikalavimai 21 metais ir tokiu būdu bus e, skatinamos, nes nepaskatinamos tos, kurios atsilieka. Taip pat kitas dalykas valdysinos ir atitikties mechanizmas. Pagal dabartinę sistemą valstybės narės yra įpareigotos teikti ataskaitas apie emisijas kasmet ir mes manome, kad tas yra svarbu, siekiant išsiaiškinti ir valstybės narės laikomas, laikosi metinių emisijų mažinimo tikslų. Mes norime, kad atitikties patikrinimai egzistuotų ir būtų užtikrinamas tam tikras tikrinimų ciklas. Taip pat e, įdomu, kodėl penkerių metų laikotarpis buvo pasirinktas nuo 27 metų. Mes manome, kad tuomet bus per vėlų siekti 30 metų tikslų ir išsiaiškinti, ar valstybės narės neatsilieka. Taigi mes reikalaujame, kad valdysenos ir atitikties sistema būtų sustiprinta, kadangi tik tokiu būdu pas, pas, pastangų dalymos reglamentas gali leisti pasiekti ambicingų Paryžiaus sutarimo tikslų. Kalbant apie Paryžiaus susitarimą, negaliu per menkai pabrėžti, koks svarbus yra Paryžiaus susitarimas ir jo ratifikavimas, ko galima greičiau. Pirmininkas tai minėjo, kolega Peter Lyze taip pat ir jūs, komisarė, tai akcentavote. Mes suprantame, kad dabar viskas priklauso nuo tarybos, tačiau būtų labai apmaudu, jeigu ES atsiliktų ratifikavimo procese. Dėkoju. Dėkoju dabar EKR vardu, ponė Gerling. Ačiū. Labas vakaras, ponė Kanietė, ačiū, kad atvykote. Turiu klausimą dėl bendrų pastangų reglamento, kuris yra tiesiogiai susijęs su mano patirtimi, kai buvo deramasi dėl veiksmingų bendrų pastangų dėl oro kokybės reglamento. Panašu, kad beveik neliko apetito noro valstybėms narėms dalintis pastangomis ir tai yra labai skausmingai nuodinga netgi bandyti pasiekti kokių tai susitarimų iš valstybių narių ateityje ir mane labai neramina galimybė gan greitai baigti šį darbą per numatytą laikotarpį ir nenumatyti ilgalaikių emisijų mažinimo tikslų. Yra keli dalykai, kurie yra labai tarpusavyje panašus? Ar tikrai žinome, kad teisingai suprantame, kokia yra bazinės, bazinė situacija? Nes tikrai yra daug pateikta argumentų dėl to, ar ta pasirinkta bazinė, tas bazinis e, ligmo yra teisingai pasirinktas ir taip pat 5 e, procentų metinis perkelimas, ar jisai bus įmanomas valstybėms narėms ir ką už tai jos gaus, nes niekas dykai neduodama ir jeigu vyksta perdavimai, perkelimai, tai kas gaunama mainais, kaip jūs įsivaizduojate, tas sistema veiks ir kodėl numatytas toks lankstumas. Kalbant apie kitus lankstumus, vėlgi, tai mano patirtis, mano patirtis rodo, kad tokiu būdu susikūrė daug erdvės dėryboms ir tada visos akis nukrypsta nuo realaus mažinimo. Tai man labai, mane labai stebina, koks yra skirtumas tarp valstybių narių, kiek yra daroma pastangų įvairiose valstybėse narėse, kai yra užtikrinamas toks lankstumas, nes man atrodo, kad tada yra labai daug sunkumų atsiranda siekiant rezultatų. Taigi man įdomu, kodėl, kaip būtent, kaip buvo mastoma, kaip buvo pasirinkta ši metodika ir taip pat Kaip ir Peter, aš norėčiau paminėti aviacijos sektorių ir jo įtraukimą į apvartinto šulydimų taršos leidimų sistemą. Tai yra sprendimas, kuris mūsų laukia ir gal galėtumėte paaiškinti, kaip komisijos rengiama ataskaita parlamentui valstybėms narėms dėl to, kad ES apivartinių taršos leidimų sistema jums bus pavaldi ir jūs ją tvarkysite. Ir ar yra numatytas tam koks tai terminas. Dėkoju. Pakeisiu šiek tiek tvarką politinių frakcijų dėl to, kad dabar kažkas pasisako plenarnėme posėdėje. Nedormano, ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Jūsų naujasis teisėkuros paketas dėl klimato numato 30 metams 30 procentų mažinti emisijas e, Prancūzijoje lyginant su 2005 metais neapivartinių taršos leidimų sistemoje būstas, transportas, žemės ūkis ir sumą. Taigi, kuri, šali, kuri šalis pirmoji finansuoja tokius, tokius projektus, kurių kaštai tokie, tokie, kaštai tokie didžiuliai. Tai pirmiausia tos valstybės, kurios daugiausiai neša į biudžetą, kaip mano šalis Prancūzija. Tai yra neteisinga, nes mūsų šalis patiria dvigubą naštą. MVI ne, žemės ūkio sektorius, ūkininkai susiduria su labai didžiulė konkurencija ir normos vis tampa griežtesnės. Taip pat norėčiau paminėti, kad ES labai daug prieštaravimų, ES yra labai daug prieštaravimų, kalbant apie emisijų mažinimą, nes yra kalbama apie laisvą konkurenciją, laisvą kapitalo judėjimą kad ne, nebūtų jokių taisyklių, ir nugalėtų stipriausiai. Taigi kaip Prancūzijoje tie sektoriai gali atremti tarptautinę konkurenciją, jeigu tie sektoriai apkraunami drastiškomis sąlygomis ir reikalavimais. ES yra vienintelė tarptautinė organizacija, kuri vietoj to, kad paremtų savo pramonę, gamybą, ją spaudžia ir verčia kentėti. Taigi Labai paprastas klausimas, ponė komisijos narė. Ar jūs nesate, ne, ne, nesate numatęs atsižvelgti į tai, kad mūsų pramonė labai kenčia Prancūzijoje dėl kaštų, dėl tų galybės normų, dėl kurių labai sudėtinga vykdyti gamybinę veiklą. Dėkoju iš anksto už atsakymą. Ačiū. Toris Martinės. Gracias. La propuesta legislativa que hoy está. Ačiū. Tas rezoliucija, e, tas pasiūlymas, ponė Kanėtė, yra ne tik nerealistinis, tačiau e, jis teikia naudos tiems, nuo kurių jūs esate priklausomas. Šiuo pasiūlymu Šiame pasiūlyme reikėtų paminėti taip pat ir priežastis, dėl e, kurių mažėja miškų, e, vyksta dirbožėme erozija, taip pat keičiama žemės ūkio žemės paskirtis ir didėja tarša. Taip pat e, reikia kalbėti apie priemonės, kuriamis būtų taupiai naudojami uh, naudojamas dirbožėmis bei e, reikia paminėti taip pat ir taršą, kurią sukelia augalinės kilmės baltymų gamyba. Dėl to blogėja padėtis daugelį šalių, taip pat ir Ispanijoje. Taip pat reikėtų paskatinti skatinti e, vartojimą žemės ūkio produktų vietos mastu. Jeigu jūs remtumėte pilietinę visuomenę, o ne stambius žemės savininkus, tai matytumėte, kad pavyzdžiui palmių aliejus, kuris yra suvartojamas Europoje, neturėtų būti naudojamas transporte nes iš palmių aliejus yra gaminami degalai, kurie yra daug taršesni nei kitos degalų rūšis. Jūsų šiandien pateiktas pasiūlymas e, yra nepriimtinas. Mums susidaro įspūdis, kad kad e, jis jums yra primestas energetikos lobistų ir tai tą jūs turėtumėte aiškiai pripažinti. Ačiū komisijos nariai Kanietė, kad atvykote į šį posėdį. Jūs e, pražeminėjote, kad jums malonu čia būti. Tikiuosi, kad ir po mano klausimo jūs e, laikysitės to paties požiūrio dėl e, tų bendrų pastangų siekiant sukurti netaršią visuomenę. Mes turėtume žinoti, kiek CO2 absorbuojama yra Tai yra, reikia išmokti šios matematikos pradmenis, tam tikrą abecelę. Tačiau komisija nesugebėjo atitinkamos metodikos e, parengti, taigi jūs e, šiuo metu neturite žalio supratimo apie tai, kiek e, gali miškai absorbuoti CO2. Ir jeigu jūs nesugebate to apskaičiuoti, šiuo metu miškai sudaro 29 procentus viso žemės paviršiaus. Taigi noriu pasakyti, e, noriu su paklausti, e, už kokią kainą jūs dabar sugebėsite patraukti savo pusę Lenkijos atstovus, kurie šantažuoja, kad jie pritartų šiam pasiūlymui. Jūs kalbėjote apie Jūs kalbėjote apie būtinybę išlikti realistais. Jeigu vertintume Paryžiaus susitarimą, tai aš manau, kad ES dabar turėtų veikti greitai, tačiau Paryžiaus susitarime nustatytas tikslas, nustatytas 1,5 e, e, tikslas, tačiau mes e, esame užsibrėžę dabar daug didesnį tikslą. 40 procentų, kurie buvo numatyti anksčiau, e, puikiai žinome, kad tas tikslas yra nerealistinis. O jeigu mes norime, kad apskritai tarša taptų nulinė, tai ES turėtų uh, greičiau imtis veiksmų. Aš esu, turiu aštuonis anūkus ir manau, kad mes negalime ant jų pečių užkrauti tokios didelės naštos ateičiai, kurios jie negalės pakelti. Taigi mes turėtume e, būti lyderiai šios rytė, tuo tarpu tokie nesame. Dar vienas klausimas. Pagal sutartį komisija neturėtų, pagal staties nuostatas komisija neturėtų dirbti kaip tarybos sekretariatas. Komisija turėtų būti varomoji jėga ES, turėtų pasinaudoti savo teisėkuros iniciatyvos teisę, o ne tik aklai kopijuoti taryboje priimamus jų sprendimus. Taigi imkitės iniciatyvos ir užtikrinkite, kad ES atitiktų lūkesčius, su kuriais ji yra siejama. Ir Aš tikiuosi, kad trečiadienį komisijos pirmininkas iš tiesų pripažins, kad e, klimato kaita yra rimta problema ir kad komisija imasi lyderis vaidmens šią problemą sprendžiant ir tą reikia padaryti dabar. Jūs dabar turite prisijimti tuos įsipareigojimus, kurie jums yra numatyti e, sutartyje. Labai ačiū. Dabar panas Rafonti. Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti komisijos nariui už šių dviejų direktyvų. Pirmąjį pristatymą jau anksčiau per ankstesnius sustikimus turėjau galimybių pasakyti, taip pat ir per plenarinį posėdį, kad buvau labai nusivylęs Paryžiuje pasiektais susitarimais, iš kurių dingo žodis dekarbonizacija ir jis buvo pakeistas e, neiškaus pobūdžio terminais apie teigiamas ir neigiamas emisijas, teigiamą ir neigiamą taršą. <clears throat> žinoma, ir vykstančius procesus galime sulėtinti, užsibriežti mm, netokius e, ambicingus tikslus ir po to turėsime priimti mažesnio taršos mažinimo padarinius. Kalbant apie CO2 sulaikymą ir saugojimą, e, taip pat žemės, ūkio žemės paskirties keitimą, miškų e, kirtimą. Tai jeigu teisingai suprantu, dabar yra pagal ketvirtąjį straipsnį numatoma nuo 20 iki 30 metų šiuose sektoriuose sukurti atitinkamą taršos pusiausvyrą e, tarp taršos mažinimo ir ekonomikos augimo. Jeigu mes norime sumažinti taršą iki 30 metų, tai reikėtų užsibriežti platesnių užmojų tikslus, kurie apriektų taip pat ir LULUCF sektorių, jeigu aš teisingai e, supratau, jeigu ne, tai prašau man paaiškinti. Taip pat norėčiau paprašyti jūsų patikslinti, kalbant apie CO2 absorbavimą. Kila klausimas e, apie e, turimą potencialą e, absorbuoti CO2 žemės plotose nenaudojimuose, galbūt pagal LULUCF būtų galima dabar pradėti kalbėti ir apie pramoninę, pramoninį žemės ūkį, Taigi dabar steiksiu žodį komisijos nariui, kad jis atsakytų užduotus klausimus. Buvo kalbama apie būtinybę padinti lankstumą valstybės narėse, siekiant taikyti e, apivartintų šios leidimų prekybos sistemą spalio mėnesio vadovų taryboje priimti sprendimai nebuvo išlaužti iš piršto. Mes atsižvelgėme į realistinius tikslus, kurie gali būti pasiekti ES ir mes e, suteikėme Taigi aš noriu pasakyti, kad mūsų pasiūlymai buvo vieni iš ambicingiausių ir tie pasiūlymai buvo įgyvendinti. Esame vienintelė COP21 šalis, kuri yra parengusi visus politinius sprendimus, pasiūlymus teisėkuros, kurie šiuo metu yra svarstomi Europos parlamente. Žinoma, komisijoje po 2018 metų pradės vertinti tą 1,5 tikslo e, padarinius, kad e, <clears throat> atmosferos e, temperatūra nepadidėtų labiau daugiau nei pusantro laipsnio ir 2020 tai 2023 metais mes baigsime tą savo vertinimą, o Paryžiaus susitarimas yra dinamiškas. Ir, ir iš pradžių jis buvo skirtas laikotarpiu iki 30 metų, o mūsų pozicija buvo labai aiški. Mes norime, kad pastangos mažinti CO2 taršą būtų dedamos nuolant, nuolat ir e, atitinkamai e, vadovaujantis atliktų vertinimų būtų nustatomi ir koreguojami užsibriežti tikslai. Taigi mes e, šį teisės aktų paketą vertiname kaip vientisą. Ponas Lyzė klausė, kas atsitiko į kavo. Rytoj vyks atitinkamas sustikimas su kolega komisijos nariu, tačiau noriu pasakyti, kad e, netgi jeigu būtų patvirtintos pasaulio mastu atitinkamas priemonės, jų mastą mes galime diskutuoti, tačiau mes negalime taikyti šių priemonių vien tik tai ES teritorijoje taikomiems skrydžiams. Pasibaigus diskusijoms į ką mes atliksime įvertinimą ir pateiksime parlamentui tinkamus pasiūlymus dėl tolesnių procedūrų. Iš karto po įkavo sustikimo jau dabar tie pasiūlymai yra rengiami. Noriu dar tarti keletą žodžių apie mūsų tikslų ambicingumą arba ne. Aš turiu reikalų su 208 valstybėmis narėmis, su 28 vyriausybėmis ir mes patvirtiname bendrosius tikslus. O kalbant apie nacionalinius tikslus, tai e, juos sumažinti yra, arba pakeisti e, yra pakankamai sudėtinga. Taigi toks pasiūlymas yra pakankamai sudėtingas ir vienas iš sudėtingesnių klausimų yra susijusi su e, atspirties tašku. Jeigu mes e, vadovausimės požiūriu, e, kuris buvo patvirtintas pozicija iki 2010 metų, tai e, turėsime pasakyti, kad e, <clears throat> nu, jeigu pasiūlymo įgyvendinimas būtų pradėtas 20-aisiais, o ne 16-aisiais ar 18-aisiais metais, tai CO2 kiekis būtų e, didesnis 400 milijonų tonų iki 20, palyginti su laikotarpiu iki 20 metų ir būtų labai sudėtinga užsibrėžtus tikslus pasiekti arba įgyveninti. Atitikties mechanizmas. Esame pasirengę integruoti klimato kaitos tikslus į visas kitas strategijas, kurias <clears throat> yra rengiamos ir gyvendinamos, tai yra energeti, e, energetikos sąjunga, kitas strategijos ir valstybės narės turės laikytis prisimtų įsipareigojimų pagal strategiją Europa 2020. Žvelgiant į, įvair, į visas lankstumo priemonės, reikėtų uh, užsibrieštus tikslus padauginti iš 1,08, taikant atitinkamą lankstumo koficijantą ir jeigu e, valstybės narės to lankstumo koficijento nesilaikys e, ir užsibrieštų tikslų nevykdys, tai mes pradėsime atitinkamą sutarties pažydimo procedūrą jų atžvilgiu. Ir žinoma, bus padėtis e, valstybės narėse nuolat stebima ir e, teikiamos, rengiamos atitinkamos e, ataskaitos kiekvienais metais. Taip pat e, teiksime, rengsime tinkamas ataskaitas dėl bendrų pastangų, nuolat stebėdami, kokia pažanga yra daroma valstybėse narėse pagal jų prisimtus įsipareigojimus. Ir jeigu valstybės narės pažangos nedarys, per tris mėnesius nuo ataskaitos paskliau dienos jos turės parengti atitinkamus veiksmų planus, kad situacija būtų gerindama. Užduotas klausimas e, apie tą apatinę E, ribą arba pagrindinę ribą. Žinoma, mes dabar renkiam, renkam, remiamės atitinkamas 2008 metų duomenimis, e, pagal kuriuos yra apskaičiuojama taršos leidimų kaina. Ši sistema e, yra pakankamai lanksti, joje atsižvelgiama į skirtingą valstybių narių padėtį ir jų specifiką. Tačiau e, jos tikslas yra, kad susumavus e, visų valstybių narių rezultatus e, taršos mažinimo apimtis siektų 30 procentų visos ES mastu. Žinoma, kiekvienai šaliai yra nustatomi tikslai tačiau mes nenustatome, kokiuose sektoriuose ir kokiu intensyvumu tie tikslai turi būti pasiekiami. Taigi šalims, kuriams kyla sunkumų tam tikrose sektoriuose, gali lankščiau taikyti šios e, e, reikalavimus. E, tai situacija yra šiek tiek kitokia, nei kalbant apie apivartinių taršos leidimų prekybą, pavyzdžiui pramonės sektorėje. Čia situacija yra daug lankstesnė, galima atsižvelgti į didesnį kiek įvairių specifinių aspektų. Dabar galime teikti, kad nuo 90 metų sumažino 25 procentais taršų, tuo tarpu, kai bendras, bendras nacionalinis pajamos padidėjo 12 procentų. Taip pat buvo užduotas klausimas, kurį ponė Tordis uždavė. Pirmiausiai noriu pasakyti štai, kad nei komisija, nei komisijos narys čia nesideri kaip nors neskaidriai už uždarų durų, veikia skaidrumo registras, yra sudaromi visų posėdžių sąrašai, jie yra protokoluojami galima viską patikrinti, taigi skaidrumas yra užtikrintas. Kalbant apie šį konkretų pasiūlymą, tai komisija vadovavosi vadovų tarybos įgaliojimais, ne todėl, kad mes esame tarybos sekretoriatas, o todėl, kad diskusijos taryboje vyko remiantis komisijos pateiktų pasiūlymų. Esame užsibrėžę tikslus, nustatę lankščias taisyklės, taip pat pateikę pasiūlymus susijusius su žemės ūkio, žemės paskirties keitimu. Pat esam parengę konkrečius pasiūlymus dėl taršos, mes netikime pasiūlymų dėl BŽUP Tai yra atsakingo kito komisijos nario veiklos sritis. Mes tik tai pabrėžiame, kad klimato kaita darys pakankamai rimtą poveikį žemės naudojimui, biodegalų gamybai, kitoms žemės ūkis susijusiams sritims, taip pat miškų ūkiui. O pasiūlymai, kurie glaudžiau susijęs su biodegalais ar biomasės naudojimu, bus pateikiami kitų metų ir kitose vietose. Nes taip pat ir miškų ūkio politika bei, e, pavyzdžiui, elektros energijos gamyba yra iškai atskiros temas. Ponas Torvalds uždavė klausimą dėl vėliau e, buhalterinių aspektų susijusių su miškų ūkiu. Sakydamas šį klausimą galiu pasakyti, kad dėl e, miškų kirtimo e, mes renkame ir esame surinkę labai tikslius duomenys, o kalbant e, apie e, miškų ūkio situacijų valstybėse norėse, tai čia situacija yra sudėtingesnė atskiriuose valstybėse norėse. Kalbant apie LULUCF, tai miškų e, plotų valdymas jį nėra įtrauktas. Galbūt ateitie atitinkami pasiūlymai bus pateikti bent ES lygių, nes e, šiuo metu tikrai negalime teikti, kad e, daugumą valstybių narių nesilaiko e, atskaitomybės reikalavimų arba neteikia atitinkamų ataskaitų susijusių su miškų ūkio padėtimi. Jose galbūt išskyrus kai kurias kai kurias valstybės narės dauguma atitinkamus miškų administravimo, miškų plotų administravimo duomenys teikia pagal Kyoto protokolo reikalavimus, o tas e, atskaitamasis ligmuo, referencinis ligmuo turėtų būti naujai apskaičiuojamas mm, miškininkistės srityje ir tai turėtų būti daroma ne atskirose valstybėse narėse, tačiau ES lygio, tačiau aš pritariu teiginiams, kad reikėtų pagerinti metodiką. Mes tuo tarpu siekiame dėti visas pastangas tam, kad e, miškūkė situacija pagerėtų. Nu, kalbant apie pansokin klausimą, tai turi aštuonis anūkus, aš turiu tris, tikrai malonu turėti daug anūkų. Mums yra labai svarbu užsibrėžti tokius tikslus, kurie būtų pakankamai ambicingi, plačių užmojų ir mes tą padarysime, pristatysime juos parlamentui. Aš tik noriu pasakyti, kad uh, pasitarus su 28 valstybių narių vyriausybių ir parlamentų daugelį atvejų atstovais, mes e, siekiame rimtesnių tikslų. Mes iš tikrųjų septynis mėnesius keliaujame visur, po visus pasaulio kampelius kraštus ir raginame būti ambicingesniais ir iš tikrųjų gan sudėtinga yra kovoti už tas ambicijas ir kelti įsipareigojimų kartelę, bet visgi mes nepailstame tą daryti. Ir kai matysite bendrą vaizdą, suvoksite, kad mes esame teisingame kelyje. Dėl ratifikavimo komisija šiuo metu stengiasi įtikinti valstybės narės, kad įmanoma ratifikuoti vienu aktu teisės e, sustarimą visos ES vardu. Bet be abejo, bus pritaikyti 28 valstybių narių ratifikavimo instrumentai ir priemonės. Tik tai, jeigu norime ambicingos, aktyvios klimato kaitos politikos ir Paryžiaus sustarimo gyvenimo, tai tikrai negali būti šitie dalykai atskirti vienas nuo kito. Tai būtų tikrai košmaras, reikia pasakyti. Tai mes ir toliau žodėsime visas pastangas. Ir bendrausime su valstybėmis narėmis. Pirminkančios valstybės narės tikrai labai smarkiai irgi dirba to link, kad būtų pagaliau ratifikuotas Paryžiaus sustarimas ir pradėtas įgyvendinti. Tai nėra lengvas darbas, bet reikia jį atlikti. Ačiū. Dabar antrasis kalbėtojų raundas. Pirmiausia, ponia Kosting. Äh, Ačiū, gerbiamas komisijos nary. Manau, mes visi turėtumėm vadovautis vienu bendru tikslu ir, kaip ir sakėt, kiek įmanoma sparčiau stengtis e, ratifikuoti sustarimą, bet visgi dar porą pagrindinių principų norėčiau pabrėžti. Manau, nėra teisinga mišką paversti CO2 kaupykla, kurią mėgintų išnaudoti kiti daug energijos resursus naudojantis iš sektoriai. Turime miškus tausoti, tausiai tvarkyti ir tik tuomet bus tinkamai prisidėta prie klimato kaitos tikslų siekimo. Dar kas man kelia nuostaba yra, kad uh, ne visada vienodai įvertinamos pastangos valstybių narių, mėginant plėsti miško plotą. Skirtingos yra išeities sąlygos, yra Suomija, Švedija, Austrija, tokios šalis, kur jau susidurama su ta problema, kad kai kur net ir taip yra per daug miškingų vietovių. Todėl pagal tą skaičiavimo metodiką išeitų, kad netgi neigiamų pasiekmių gali susilaukti valstybės narės. Ar tiesiog atsiduria nepalankesniai padėti negu kitos. Ir kitas klausimas, ar manot, kad tas LULUCF pasiūlymas sukuria užtektinai paskatų aktyviam miško valdymui? Juk e, norime e, galvoti apie tokias rytis kaip bio, ūkis, Pavyzdžiui, kaip žvelgiate dar be kita, ko norėčiau žinoti, į kreditų įskaičiavimą ir tuo atveju, jeigu sudaromos neigiamos paskatos e, kai kuriams sektoriams imtis veiksmų. Ir kaip tuomet atsižvelgimai tuos kreditus e, traktuotumėte ne ETS sektoriuose? ar iš tiesų tas ribotas ar saliginis praskaičiavimas bus tik tai šiai sričiai numatytas, ar bus ir išplėtota ta metodika. Dar dėl galimo Junktinės karalystės pasitraukimo, vadinamojo Brexit, tikrai labai daugelį politikos sričių veiksmai tuo atžvilgiu arba apsvarstymai atsispindi, taigi noriu paklausti, ar ir jūs jau esate kokią nors strategiją numatę, ar galite jau šį beitą pasakyti. Much, Ačiū, toliau ponas Brandin. Ačiū, ponė pirmininkė. Ko gero pamenate, gerbiamas komisijos nariai, kai lankėmės Paryžioje praėjusiu metų pabaigoje, per konferenciją kalbėtume, kalbėjome ir apie šiaurės rytuose Anglijos e, dažnus potvinius pastarojo meto, tai yra klimato kaitos e, pasiekmė ir, kaip žinote, siekime spręsti visus jo keliamus iššūkius, kiek įmanoma sparčiau. Tad džiugu, kad atsirado pasiūlymai šią vasarą dėl 2030 metų klimato kaitos paketo ir dėl LULUCF E, srities įtraukimo, taip pat ir energetikos e, priemonių paketas be abejo sveikintinas. Galvant apie žemės ūkį, tai ūkininkai kol kas dar neprisidėjo visapusiškai prie klimato kaitos e, poveikio švelninimo ir dabar jau LULUCF sistema įtraukus be abejo jie galės tą daryti. Visgi tai neturėtų lemti gal ambicijų, ben, bendro ambicijų lygio mažėjimo Europos Sąjungoje. Ir turėtų būti kuriamos paskatos, jūs ir pats kalbėjote apie tai. Tai reikš be abejo, kad reiks referencinės vertes peržvelgti miškininkystės rytyje ir galbūt kai, kai ką pritaikyti jau anksčiau, kadangi varijuoja tos reikšmės visoje Europos Sąjungoje ir, ir visgi valstybės narės ir toliau išlieka atsakingos už savo miškininkystę. Galbūt pakalbėtumėte plačiau apie pačias paskatas, ar tai būtų pavyzdžiui, kaip ir Elizabet kalbėjo, e, didesnių kiekių medienos naudojimas e, statybose, galbūt e, dirbožemio taip pat gerinimas galėtų būti priskaičiuojamas kaip paskata. Būtų įdomu išgirsti plačiau apie tai. Ačiū. Toliau ponia Višnievska. Dziękuję bardzo, pani przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui. Aišku, akivaizdu, kad pagrindiniai veiksniai, kurie nulėmė LULUCF ir neapibūdintos šios leidimų sistemos sektorius, jų formavimą, tai yra pirmiausia susijęs su Paryžiaus klimato kaitos susitarimu. Tame susitarime yra akcentuojamas miškininkystės vaidmuo kovojant su klimato kaita. Ir aš tai sveikinu ir norėčiau su, užduoti susijusį klausimą. Būtent septintojo straipsnio formuluoti ne, ETS tekste, nes ten yra tam tikrų apribojimų. Tik 280 tonų ekvivalentinių verčių gali būti naudojama atsižvelgiant į žemės ūkio ir miškininkystės emisijų kiekį. Ir čia viskas yra labai griežtai išdalinta valstybėms narėms ir toks labai griežtas išdalymas gali reikšti, kad kai kurios valstybės narės negalės visapusiškai pasinaudoti savo miškininkystės sektoriaus potencialu ir toks apribojimas neleis pasiekti reikiamų tikslų kitose valstybėse narėse. Taigi tas numatytas tikslas nebus pasiektas. Taigi, komisarė, koks, dėl kokios priežasties buvo numatyta tai- ta 280 milijonų tonų riba? Juolab, kad e, akivaizdu, jog reikia visapusiškai vertinti miškų poveikį klimato kaitos mažinimui. Taigi, kodėl toksai griežtas, nelankstus, e, griežta nelanksti ribinė vertė buvo nustatyta ir kaip ji buvo paskirsta valstybėms narėms. Ar tai nepažeidžia Paryžiaus susitarimo dvasios, kur kalbama apie miškų didžiulę įtaką kovai su klimato kaita. Ačiū, ponas Hausling. Ja, Herr Kommissar, ich, wir erkennen ja an, dass. Komisijos nariai mes uh, dedame visas pastangas, kad sustarimas e, būtų įgyvendintas, tačiau tikrai būtų gėdinga, jeigu Europa šiais metais nepasistumėtų į priekį, kovant su klimato kaita. Manau, kad parlamentas remia jūsų pastangas pasiekti susitarimą, tačiau man kyla abejonės dėl galbūt per didelio lankstumo jūsų pasiūlymuose. Mes neprieštaraujame tam, kad žemės ūkio žemės paskirties keitimo faktoriai būtų įtraukti, tačiau puikiai žinote, kaip sudėtinga tą padaryti. Ilgai vyko diskusija dėl žemės ūkio žemės paskirties keitimo, mokslininkai vieni kitiems čia prieštaravo dėl vairių skaičiavimo metodikų, užskaitų metodikų, taip pat ir manau, kad miškų resursų užskaita taip pat yra labai sudėtingas dalykas, nes e, daug kas priklauso nuo to, kur yra miškas ir jo ištekliai panaudojami, pavyzdžiui, ar statybų sektoriuje, ar krosnims kurianti. Taigi, aš manau, kad mes neturėtume taikyti e, užskaitos tarp energetikos ir e, žemės paskirt, žemės ūkio, žemės paskirties, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo. Taigi, aš manau, kad e, turėtume atskirti žemės e, naudojimo sektorių ir energetikos e, emisijas, nes jeigu čia taikysime atitinkamas užskaitas ir jų modelius, tai tik tai pagražinsime situaciją, nes mes puikiai žinome ir galime apskaičiuoti energetikos e, sektoriaus emisijas, tačiau taikyti kokias nors užskaitas susijusias su e, žemės e, ūkio paskirti žemės naudojimu arba miškų sodinimu, manau, kad būtų labai sveitinga ir aš raginčiau jūs to nedaryti. Ačiū, pons Lins dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Vieną papildomą klausimą noriu užduoti. Jūs pabrėžėte, kad e, siekite mažinti biurokratinę naštą. E, Susėdami tarpusą įvairius pranešimus ir ataskaitas e, užskaitų srityje ir ataskaitų teikimo srityje Smulkaus verslo atstovai man nuolat skundžiasi dėl įvairių prievalių teikti statistinius e, duomenys e, valstybės narėse. Tai kaip jūs ketinate šitaikyti kažkokias išimtis ar e, kitas priemonės tam, kad biurokratija, biurokratijos našta mažėtų? Pons Parnio dabar. Pirmininką komisijos nary Norėčiau pirmiausiai pasidžiaugti jūsų teisėkuros pasiūlymais transporto, statybos, uh, atliekų tvarkymo sektorius, uh, tačiau jūs pats pripažinote, kad šie sektoriai apriepia 60 procentų uh, CO2 iš metalų visoje Europos Sąjungoje. Du klausimus noriu užduoti, prašydamas galbūt patikslinti iš jūsų pusės du aspektus. Savo pasiūlyme jūs devynioms valstybėms narėms leidžiate taikyti atitinkamą e, užskaitos, e, užskaitos sistemą e, per pramonės sektorių ir kitų sektorių turint atitinkamą taršos leidimų perviršių. Taika, taika tam, tai yra geresnė situacija vienose sektoriuose leistų atitinkamai e, bendrą situaciją pagerinti, jeigu, pavyzdžiui, pramonės sektoriuje tarša būtų didesnė. Tai kaip jūs konkrečiai ketinate tą padaryti, sumažindami 400 e, milijonų tonų taršą. Taip pat bandoma įtraukti žemės ūkio, paskirti žemę ir miškų naudojimą bendroje sistemoje. Tačiau įsivaizduokime, kad e, jeigu vienose šalise būtų išmetama 100 milijonų tonų anglės dioksido e, ir e, pasodinama tiek miško, kad būtų galima absorbuoti tą patį kiekį. Tai ir visi šie dalykai klimato kaitos priemonių 40 metų programą nėra įtraukiami. Ar nesudarote įspūdį valstybėms narėms, kad e, jos e, mažindami, kad valstybės narės mažinamos savo taršą, įvykdytų visus savo įsipareigojimą prie, prie simtų kovant su klimato kaita. Ponas Dankan, ačiū pirmininkė komisijos nariai. Jūs esate pateksęs sudėtingą padėtį. Praėjusiais metais prieš komisijos pirmininkui, e, skaitant savo metinį pranešimą, buvo rengiamasi Paryžiaus konferencijoje, aš prisimenu, kad jis atsiprašė už tai, kad savo metinėme pranešime nieko nekalbėjo apie klimato kaitą ir jis e, mums prižadėjo vėliau atsiųsti tinkamą informaciją, tačiau to pažado nevykdė ir iš tiesų uh, labai sunku, kuomet mūsų lyderiai nepademonstruoja atitinkamus savybus ir tiesiog, kuriuos reikia tą padaryti. Ir aš tikiuosi iš komisijos pirmininko rimto pareiškimo apie kovą su klimato kaita. Ir mes turime aiškiai pripažinti, kad karalius yra nuogas. Ir kuomet kalbame apie e, dalymasi pastangomis, tai kuomet dabar rinktinė karalystė neprisijims ant savo pečių atitinkamos naštos dalies, tai kitoms šalims spaudimas padidės papildomas. Aš tikiuosi, kad Junktinė karalystė ir toliau bendrabiau šioje srityje, tačiau puikiai suprantu, e, kad e, vis tik tai ta bendroji našta, kurią reiks e, valstybėms narėms pasidalinti be Junktinės karalystės, taps didesnė, ponia Pėtyr dabar. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu palankiai vertinti teisėkuros, naujus teisėkuros pasiūlymus, kuriuose ir toliau skatinama atsakingai gyveninti energetikos klimato kaitos politiką ES, tačiau noriu pabrėžti, kad šie nauji pasiūlymai dėl reglamentų neatspindi tinkamai e, miškų potencialą absorbuojant e, CO2. Aš manau, kad Kroatija, kitas valstybės e, šalis, kurios tvariai valdo savo veiksmus, šiuo atveju nukenčia. Kroatijoje miškų plotai siekia 40 procentų visos šalies teritorijos miškų aukų amžius siekia vidutiniškas nuo 81 iki 90 metų, kai kurie miškai yra senesni nei 110 metų. Medienos gamybos siekia 244 uh, uh, kubinius metrus. Uh, taigi atitinkami statistiniai duomenys parodo, kad Kroatija uh, savo miškus tvarko atsakingai, tačiau mes neturime galimybės e, kompensuoti taršos papildomai sodinant miškus, didinant miškų plotus. Taigi aš noriu paklausti, kaip komisija ketina pradėti įvertinti e, ilgai saugomų miškų e, poveikį kovai su klimato kaita ES teritorijoje. Mano Fielneriui žodis. Ačiū. Manau, kad LULUSEF pasiūlymas galėtų tapti labai rimta paskata tvariai e, administruoti miškų e, plotus, daugiau naudoti medienos statybos sektoriuje, taip pat e, energijos išteklius gaminant pakeisti iškastinį kūrą e, medieną. Tačiau e, manau, kad e, daugumą priemonių yra netinkamai taikomas, kalbant apie referencinius e, lygius, e, de, derlius e, ir medienos gamybos apimtis yra netinkamai siejamos su miškų tvarkymu. Aštunto punkto trečiojo dalyje jūs remiatis 2009 metų duomenimis. E, šiais laikais septynerių metų laikotarpis, aš manau, kad tikrai yra pakankamai ilgas. Todėl reikėtų remtis aktualesniais statistiniais duomenimis. Aš noriu priminti, kad šiandien mm, medienos gamybos apimtis ES siekia 60 procentų. miškų atsodinamų ploto. Taigi e, dabar jūsų e, bandymai remtis 2009 metų duomenimis e, visiškai prieštarauja subrėžtiems tikslams ypač e, sudėtinga jis būtų priimti tokioms šalims kaip Švedija, kurios sugebėjo padinti tiek medienos gamybos apimtis, tiek ir miškų plotus 19 procentų. Taigi jūs turėtumėte dabar peržiūrėti tos e, savo referencinius lygius ir jūs pakeisti, jeigu mes, jeigu norite ateityje e, energetikos sektorė nesiremti iškastinių kūrų. Eh, Ačiū ponė pirmininkė komisijos nariai. Dėkoju už išdėstytus pasiūlymus. Aš pasisakau labai už Paryžiaus sustarimo ratifikavimą, nes tai būtų puikus signalas visam pasauliui siunčiamas iš ES. O kalbant apie pasiūlymo detalės, jūs puikiai žinote, kad tam tikri sektoriai kelia nerimą. Dėl to ir pateikti jūsų pasiūlymai. Ir mums labai rūpi tai, kiek tai susijęs su įprasnio kūro ateitimi turint omenyje laikotarpį nuo 20 metų, kuomet e, tas kuras bus keičiamas švaresnių kūrų, atsinaunančių šaltinių kūrų. Progresyviai nuo 20 metų bus mažinamas įprasnio kūro naudojimas. Ir toks kūras ir toliau yra labai svarbus kalbant apie energijos gavybą, tačiau kaip, kaip jis bus naudojamas, pavyzdžiui, pašarai, kurie, ja, gyvulių pašarai, kurie virsta baltymais ir tai labai svarbus, svarbis rytis, skatinanti užimtumą ir mes turime ir to nepamiršti. Ir kaip jūs ir sakėte, labai gerai, kad mes supaprastiname uh, emisijų kiekių sistemą, tačiau turime išsaugoti ambicijas ir tos ambicijos negali būti siejamos tik tai su pasiūlymais, kurių faktiškai nėra įmanoma įgyvendinti. Taigi kyla pavojus, kad kai kurie tikslai bus sunkiai pasiekiami arba iš vis nepasiekiami, nes jie taps nerealistiški. Dėkoju. Dabar Žodis komisijos nariui. Dėkuoju nariams už klausimus ir pastabas. Pasiūlymas yra kompleksiškas, sudėtingas. Ir dar pradžiai norėčiau pasakyti, kad yra pasiūlymas dėl kurio sutarėme su Žemės ūkio komisaru. Tai yra neįlinė situacija, nes mes tikrai daug diskutavome, nes kaip Žemės ūkio sektorius keisis pagal bendrą Žemės ūkio politiką ateityje, kiek tai įtakoja klimato kaitą, ta reforma, tai turi būti susijęjama su grinai šiuo pasiūlymu. Pono Kjostinger, ponios Kjostinger ir Pana Dankan klausimas dėl breksito, Britų referendumo. Kai pateikėme pasiūlymą teisinę prasme, referendumo rezultatas nieko nekeitė, nes Junktinė karalystė vis dar yra ES narė su teisėmis ir prievolėmis kurios priklauso valstybei nariai, ES teisinas galioja Junktiniai karalystiai. Ir taip pat Junktinė karalystė visą turėjo ambicingų kovos su klimato kaita tikslų. Dabar klausimas, kas atsitiks, jeigu 50 straipsnis bus inicijuotas. Labai sudėtinga dabar ir per anksti spręsti tą klausimą, nes e, tai, turėti būti, tai, tai turėti būti, turės būti sprendžiama, kai bus deramasi dėl išstojimo sutarties. Ir kalbant apie būsimus santykius su ES, bet dabar niekas nesikeičia ir komisija negali nieko padaryti, tik tai gali pateikti tą bendrą pasiūlymą, kurio dalimi yra visos valstybės narės. Daug klausimų buvo susijęs su tuo, ar kas nutiks su LULUCF ir tomis vertėmis ir kreditų kiekiais. Tai čia labai aiškiai viską galima sudėlioti. LULUCEF sektorius ir šalia to yra papald, pap, papildomas lankstumas numatytas tam, kad būtų galima kompensuoti tas emisijas pagal bendras pastangas, kurios patenka į LULUCEF. Ir čia jau du skirtingi klausimai, nes LULUCEF čia yra reikalinga tokia grina bendra pusiausvyra, emisijos turi būti subalansuotos su tais kreditais, o Čia jau visiškai laisvai galima e, miškininkystės sektorių, žemėtvarką ir miškų, miškų tvarkymą organizuoti kaip, kaip e, norima. Tačiau jeigu reikia tuos kreditus kompensuoti, tai čia yra ribos tam tikros nustatytos. Nes pagal taisyklės LULUCEF veikla. Čia yra didžiulis potencialas - 100 tūkstančių, 100 milijonų tonų 21-30 metų laikotarpiui. Ir jeigu kom, norėsime kompensuoti tas tonas, tai ne, nebus galima mažinti nieko transporto, būsto, žemės ūkio sektoriuose. Aplinkosauginis vientisumas turės būti išsaugotas. Taigi mes turime nustatyti vertės, ribinės vertės 280 milijonų. Tokia yra vertė. Ji buvo išskirstyta per valstybės narės, gan sąžiningai, mano manimu, pagal sąžiningus kriterijus, nes mes atsižvelgėme į procentus, kiek žemės ūkio sektoriaus emisijų yra koks procentas yra. Tai ten, kur pavyzdžiui daugiau emisijų yra žemės ūkio sektorė, tai tose šalyse daugiau galimybių kompensuoti. Aišku, diskusijos buvo sudėtingos čia, bet tas galutinis kompromisas, man atrodo, išsaugo neblogai galimybės valstybėms narėms imtis atitinkamų pastangų atitinkamuose sektoriuose. Ir uh, ta galimybė kompensuoti tuos tą milijoną tonų gali, gali galioti valstybėje narėje bet kokiame ūkio sektoriuje. Pati valstybė narė nusprendžia, kur nori tai taikyti. Toliau. Sėkmingas pereimas prie mažo anglės kiekio visuomenės. Tai čia turi galioti visiems sektoriams transportas, statyba negali nuleisti rankų ir nieko nedaryti. Tai galioja visiems sektoriams, nes priešingų atveju tikslų nepasieksime. Ir dėl to numatomas tas naujas lankstumas, nes LULUCEF srityje to šalys, kur gera miškotvarka, gali naudoti tada bet kokią bet kokį kiekį pagal LULUCF rėmuose. Taigi netgi jeigu, pavyzdžiui, šalyje yra didžiulis potencialas, vis tiek yra emisijų maksimali vertė riba. 280 perskaista per valstybės narės, pavyzdžiui, Slovakijoje 1,2 milijono tonų arba, pavyzdžiui, Prancūzija 58 milijonai tonų. Tai yra maksimali vertė nustatyta. Ir Taip pat tai reiškia, kad tuo, pat met, tuo, pačiu, tuo pačiu metu e, yra pasiūlyme numatyta galimybė, pavyzdžiui, ir biomasę naudoti. Biomasės naudojamas energijai, energijos gamybai ir ten išmetamos emisijos. Jos irgi yra skaičiuojamos ir tokiu bus tvariai skatinama naudoti biomasę ir pašarus nes anksčiau, pavyzdžiui, biomasė naudojama energijos gavybai, ji nebuvo skaičiuojama, jos emisijos nebuvo skaičiuojamos. Taigi pasiūlyme čia bandome užtikrinti pusiausvyrą. Toliau klausimas dėl to, kas nutiks ar tas užskaitimas bus racionalus ir kaip tai tos taisyklės bus lyginamos su kitų valstybių taisyklėmis. Pirmiausia, galiu pasakyti, kad tik tos šalis, kurios prisėmė įsipareigojimus pagal Kyoto protokolą dėl e, miškų valdymo, ga, gali naudoti tas ribi, referencinės vertes, būtent e, nes tarptautiniu mastu 5-19 metais buvo deramas dėl Kyoto protokolo ir 13 ir 20 metų laikotarpį naudojamos tos vertės. Pagal Paryžiaus susitarimą bendras apskaitos standartas naudojamas miškininkystiai turi būti sukūriamas toks standartas ateityje, tačiau eh, kol kas jo nėra ir buvo sutarta, kad valstybės tik tai skaidriai galės pateikti tą informaciją ir nesumažins tikslų. Taigi dabar pagal Kyoto protokolą JAV laikosi atitinkamo požiūrio besivystančios valstybės, tą turės padaryti iki 20 metų, taigi apskaitos uh, sistema yra perinamojo laikotarpio, nes Paryžiaus, pagal Paryžiaus tarimą gali būti sukurta kur kas racionalesnė ir įmantresnė apskaitos sistema. Toliau ponas Lins uždavė klausimą ir lygino MVI padėtį ETS sistemoje. Čia kitaip yra. Pagal apivartintos šios leidimų sistemą 11 tūkstančių pramonės įmonių, kurios naudoja daug energijos. Uh, bet MBI nėra įtraukiamos, bet dėl to valstybės narės galimtis atitinkamų veiksmų dėl bendrų pastangų sistemos. Valstybės narės laisvai gali priimti sprendimus įvairiuose sektoriuose ir gali sakyti, tarkim, transporto sektoriuje įmonės turi daryti taip, statybos sektoriuje kitaip, tai jie gali patys rinktis, tos valstybės gali rinktis, jokių apribojimų nėra. Čia valstybė nari pati atsakinga už tai, kaip įgyvendins politiką viduje Tik tai mes numatome tikslą ir stebime, kaip jis yra įgyvendinamas. Toliau. Parnio. Labai sudėtingus klausimus uždavė, aišku, kaip visada. Ir vienas iš jų buvo apie tai, kad e, tie pakoregavimai, kuriuos dešimtame straipsnėje numatome, valstybės narės tada gali didinti emisijas 17-20 metais. Ir čia tos vertės didėja 270 tūkstančių metinių emisijų ir atitinkamos vertės ir 2021 metų 29 milijonai tada gaunasi. Tarsi daugiau buvo pasiekta tikslų, nei buvo užsibriešta iki 20 metų. Ir taip, kai kurios valstybės narės yra viršijusios tikslus ir mes dėl to turime tokį specifinį mechanizmą numatyti tokių valstybių atveju, kad būtų galima pakoreguoti situaciją. Viskas čia labai sudėtinga, bet uh, Višigrado šalims, pavyzdžiui, tai labai svarbi tema. Pone Petir irgi kalbėjo apie miškus, miškų valdymą. Ir čia aiškiai pasakysiu. Pagal LUCF miškų tvarkymas vyksta valstybėje narėje ir už tai atsiskaito valstybė narėje užskaito tai valstybė narė be jokių problemų. Dabar, kad būtų galima kompensuoti tas emisijas iš LULUCF sektoriaus. Dabar tas nėra įmanoma kol kas, nes kai referencinės vertės bus atnaujintos miškininkystės sektoriuje, tą turės padaryti valstybės narės, tai tada jau komisija deleguotojų aktu galės numatyti tokią galimybę miškų sektoriuje generuoti kreditus ir kompensuoti tas emisijas. Bet šitik ateities klausimas. Dabar kodėl miško tvarka įtraukta į LULUCF, tačiau kodėl dėl lankstumo. Į lankstumo principą nėra įtraukta miškininkystė. Tiesiog tai yra laisvanoriška sistema kol kas ir pačios valstybės narės nusprendžia, kokia bus apskaitos sistema naudojama miškininkystės sektoriai ir, ir LULUCF. Tačiau, kaip žinia, emisijų užskaitimas e, yra labai sudėtinga sistema, kai kurios šalis turi patirties, daugelis neturi, dėl to mes norime pateikti tokį pasiūlymą, kad po 20 metų visos valstybės narės galėtų užskaityti tas emisijas pagal LUCF Taigi pagerinsime taisyklės, referencinės vertes, atnaujinsime ir tada valstybės narės galės iki gruodžio mėnesio 18 metų pateikti tokius užskaitos standartus ir tada komisija galės priimti sprendimą dėl to, kad emisijų mažinimas miškininkystėje gali būti naudojamas e, tam kompensuoti toms vertėms. Dabar dar buvo ten tokių sudėtingų klausimų. Jeigu negalėsiu atsakyti, tai raštu po to atsakysiu. Dar labai e, aiškus klausimas e, buvo pono Dunkano, kai bus su komisijos pirmininko metiniu pranešimu. Tai pamatysim trečiadienį, apie ką jis ten kalbės. Ačiū. Ačiū. Dėkojame komisijos nariui už puikią galimybę. Išklausyti naujų papildomų paaiškinimų apie pateiktą pasiūlymą ir aš manau, kad baigsime dabar posėdį. Tik tai norėčiau dar priminti, kad kitas mūsų komiteto posėdis įvyks rugsėjo 29 dieną. Skanaus visiems. Thank you.